So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Tagesordnung. Mėly kolegos, tęskime mūsų darbo tvarkės svarstymus ir balsavimus po prieš pietinio pilno maratono. Po pietų turėsime dar likusią maratono, balsavimo maratono dalį. Ir pradedame nuo 12 darbo tvarkės punkto organ, žmogaus organų kokybės ir saugos standartai e, juos transplantuojant. Įdomi tema, už kurią buvo atsakingas Miroslavas Mikolašikas. Trumpai jam dabar ir suteikiamas žodis. Prašau, kolega. Ačiū. Ponės ir ponai, mėly kolegos, norėčiau pabrėžti, kad bendradarbiavimas su visomis kolegomis šešėlės pranešėjais ir sekretorijatu buvo puikus, rengiant pranešimo tekstą ir rengiantis balsavimui. Dirbome bendradarbiavimo dvasioje ir kompromisų dvasioje. Aš atsižvelgiau į labai didelį skaičių jūsų pakeitimų, kuriuos gavau ne tik iš šešėlinių pranešėjų, tačiau taip pat ir iš kitų, kurie teikėsi juos pasiūlyti. Noriu padėkoti jums visiems, todėl kad e, pakeitimai tikrai smarkiai pagerino komisijos pirminį dokumento tekstą. Mes e, gavome teigiamą teisės tarnybos atsiliepimą, kuris yra išdalintas jūsų dokumentuose. Aš galiu konstatuoti, kad ši direktyva ir jos 168 straipsnis suteikia parlamentui teisę stebėti, kad būtų tinkamai laikomosi transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų. Jeigu leisite vieną trumpą komentarą, norėčiau išsakyti, siekdamas išvengti nesusipratimų, užbėgti jiems už akių dėl konsoliduoto ketvirtojo pakeitimo. Aš manau, kad į jį jau įtraukiau kai kurių valstybių narių, Belgijos, Niderlandų, Junktinės karalystės pageidavimus kadangi tose valstybėse dar vyksta diskusijos dėl e, organų donorystės e, donorui dar nenumirus, kai kuriuose dar atitinkamos diskusijos neprasidėjo. Mes balsuosime dėl šio pakeitimo, prašyčiau jūsų jį paremti, kadangi ne tik komitete, bet ir visame parlamente yra labai teigiamos nuostatos dėl šio pasiūlymo ir kai kurios valstybės narės siekia, kad ši direktyva būtų priimta kaip įmanoma greičiau, todėl esu įsitikinęs, kad ne tik šiandieninis balsavimas, tačiau taip pat ir galutinis balsavimas Strasbūrė gegužės mėnesį leis šiai direktyvai įsigalioti ir leis piliečiams pasinaudoti jos teikiamis galimybėmis. Pirmininkas, ačiū ponu Mikolašikui, pradėkime balsuoti. 57 pataisa, kas už? prieš susilaiko pritarta. 59 kas už prieš susilaiko pasitikslinkime dėl 59 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 27 balsai už, 18 prieš pritartą. Verskime puslapį. 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestą. 62 kas už, prieš susilaiko atmesta 63, kas už prieš susilaiko atmesta 64 ir 5 identiški, kas už prieš susilaiko pritarta 66, kas už prieš susilaiko pritarta 67, kas už prieš susilaiko pritarta. 68. Kas už prieš susilaiko pritarta. 70. Kas už prieš susilaiko pritarta. 69. Kas už prieš susilaiko atmesta. 71 kas už, prieš susilaiko atmesta. 72 kas už, prieš susilaiko pritarta. 73 kas už, prieš susilaiko atmesta Pasitikslinkime. balsuoti. Baigiame atmestą 74 kas už. Prieš susilaiko Vėlgi turime pasitikslinti, nes balsavimo rezultatai ne akivaizdus. Dėl 74-osios tikslinamis elektroniškai. Balsuoti baigiame. 28 už 24 prieš pritartą. Balsuokime dėl 75 pataisos, kas už prieš susilaiko atmesta. 76 pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 77 kas už, prieš susilaiko atmestą. Trečioji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 78, kas už prieš susilaiko atmestą, ketvirtoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 80 kas už, prieš susilaiko pritarta. Jūri antroji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. 81 identiška 82, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kas prieš, <laughs> penktoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl šeštosios pataisos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 34 už 19 prieš rezultatas akivaizdus. Kita puslapį verčiame 7, 7 pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta. 84, kas už prieš susilaiko pritarta, 85 kas už, prieš susilaiko atmesta, 86 kas už, prieš susilaiko atmesta, 87 kas už, prieš Turime pasitikslinti. Balsuojame elektroniškai dėl 87-osios. Suoti baigiame. Jau mačiau, kad balsavimo rezultatas yra neaiškus. Atmesta šį pataisą aštuntoji dabar, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 89 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kitame puslapyje antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, ačiū, kas prieš, susilaiko pritarta. 93, kuri identiška 94, kas už šias pataisas, kas prieš, susilaiko pritarta. 95, kas už prieš, susilaiko pritarta. 96, kas už prieš, susilaiko pritarta. 97, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Balsuokime dėl pirmojo kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 101 toliau, kas už šią pataisą. Ačiū, kas prieš, susilaiko pritarta. 102, kas už prieš susilaiko pritarta 103, kas už, prieš susilaiko pritarta 104, kas už, prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Balsuokime dėl 106, kas už 106 pataisą. Ačiū, kas prieš. Susilaiko pritarta 107, kas už. Prieš. Susilaiko pritarta 108, kas už. Prieš. Susilaiko. Rezultatas neaiškus, pasitikslinkime, balsuoti pradedame elektroniškai. Balsuoti baigiame. 28 už 23 prieš pritarta. 110 kas už. Prieš susilaiko. Pritarta 111 kas už. Prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 114 kas už, prieš susilaiko atmesta. 116 kas už. Šimtas penkioliktoji Dabar balsuokime 115. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 116 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 14 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 117 kas už prieš susilaiko atmestą. 118 su žodiniu pakeitimu, kas už 118 prieš susilaiko pritarta. 119 kas už prieš susilaiko. Mano nuomonė atmesta, bet pasitikslinkime dėl 119. Balsuoti baigime, akivaizdžiai atmesta. 120, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 121, kas už, prieš, susilaiko pritarta, trečioji jūri pataiso, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 122, kas už, prieš, susilaiko pritarta pritarta 123, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 124, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 15, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 16, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 126 kas už, prieš susilaiko pritarta. 127 kas už, prieš susilaiko atmesta 128 kas už, prieš susilaiko pritarta. 129 kas už, prieš susilaiko pritarta. 130 kas už, prieš susilaiko pritarta. 131 kas už, prieš susilaiko pritarta. 132 kas už, prieš susilaiko atmesta. 19 kas už, prieš susilaiko pritarta. 133 kas už, prieš susilaiko atmesta. 134, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 135, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 136, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 138 kas už prieš susilaiko pritarta. 139 pasitikslinkime elektroniškai dėl 138. Balsuoti baigiame labiau nei akivaizdžia balsų pertvara patvirtinta 50 balsų už 6 prieš. Vienareikšmiškai 139 kas už. Prieš susilaiko atmestą. 140 ir 41 yra identiškos, kas už, prieš susilaiko atmesta. 21. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 142. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 100. 43, kas už, prieš, susilaiko atmestą. 144, kas už, prieš, susilaiko atmestą. 145 ir 6 identiškos, kas už, prieš, susilaiko. <clears throat> Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. 29 balsai už, 28 prieš, nežymė balsų persvara. Pritarta. <clears throat> Jūri 23, Jūri 5 ir 4 pataisos, ne 23 ir Jūri 5, kas už šias dvi, kas prieš, susilaiko pritarta. Jūri 4, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 147 ir 8 identiškus, kas už, prieš susilaiko pritarta, 24 atkrinta, 150 yra kita pataisa, kas už ją, kas prieš susilaiko pritarta neaiškus balsavimo rezultatas, tikslinės elektroniškai pradedame balsuoti dėl 150-osios. Balsuoti baigiame. 28 balsai už, 26 prieš, pritarta 151, kas už. Prieš susilaiko atmesta 25 kas už, prieš susilaiko atmesta pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 25-osios. Balsuoti baigiame. 32 už 22 prieš pritarta. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 154 pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 155, kas už, prieš susilaiko atmesta 26 ir jų 8 identiškus, kas už, prieš susilaiko pritarta 27 ir jų 7, kas už, prieš susilaiko pritarta 28, kas už prieš susilaiko pritarta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, jūri 9 kas už, prieš susilaiko pritarta, jūri 10 kas už, prieš susilaiko pritarta. 156 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta. 157 ir 58 identiškus, kas už, prieš susilaiko pritarta. 30 kas už, prieš susilaiko atmesta. 159 kas už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Dabar tiksliau konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš Reikia pasitikslinti, balsuoti. Pradedame dėl ketvirtojo konsoliduoto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta 31 už 24 balsai prieš. 162 pakeitimas kas už 17 puslapyje. Kas prieš? Pasitikslinkime elektroniškai dėl 17 balsavimo sąrašo puslapį esančius 162 pataisus. Balsuoti baigiame. Aiškia persvara pritarta 34 už 22 prieš 2 susilaikė. 168 pataiso puslapio apačioje, kas už prieš susilaiko atmesta. 34 kas už, prieš susilaiko pritarta, 169 kas už, prieš susilaiko pritarta, 170 kas už, prieš susilaiko pritarta 35 kas už, prieš susilaiko pritarta 36 kas už, prieš susilaiko pritarta 37 kas už, prieš susilaiko pritarta. Kitas puslapis 176, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 38, kas už, kas už 38, kas prieš, susilaiko pritarta. 177, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 179. Šimtas septyniasdešimt devintoji, kas už prieš susilaiko Manau, kad atmesta, bet pasitikslinkime dėl 179. Balsuoti baigiame. Aiškia balsų persvara atmesta. Šimtas aštuoniasdešimtųjų, kas už, prieš Susilaiko pritarta 181, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 182 ir 3, kas už, prieš, susilaiko pritarta 184, kas už, prieš, susilaiko pritarta 40-ųjų, kas už, prieš susilaiko pritarta 185-ųjų, kas už, prieš susilaiko pritarta 42-ųjų, kas už, prieš susilaiko pritarta, 43 kas už, prieš susilaiko pritarta, 186 kas už, prieš susilaiko pritarta, 187 kas už, prieš susilaiko pritarta, 188 kas už, prieš susilaiko pritarta 189, kas už, prieš susilaiko pritarta 44, kas už, prieš susilaiko pritarta 190-91 identiškas, kas už, prieš susilaiko pritarta atmesta. 192 ir 3 identiškos, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 45 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 194, kas už, prieš, susilaiko atmesta 46 pataisos pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta 195, kas už, prieš, susilaiko atmesta 46. 46 pataisos antroji dalis. Turime dėl jos balsuoti, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 47 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 48 kas už prieš susilaiko pritarta 196, kas už, prieš susilaiko pritarta 197, kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl 197. vienu EPP balsu yra per daug, kas nors turi ištraukti savo balsavimo kortelę iš įrangos. Nedidelė, bet užtikrinta balsų dauguma pritarta 29 už 27 prieš. 49 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 198 kas už. Prieš susilaiko atmesta 199, kas už, prieš susilaiko pritarta 50, kas už, prieš susilaiko pritarta 51, kas už, prieš susilaiko pritarta 52, kas už, prieš susilaiko pritarta, 53 kas už, prieš susilaiko pritarta. Pone Hasi dėl 54-osios turžonių pakeitimą, mėly kolegos. Turiu žodinį pakeitimą, siekiant suderinti šį teisės aktą su pirmuoju jo laininu pranešimu, dėl kurio balsavome šį rytą. Pirmojoje teksto pastraipoje reiktų nu, vietoj vieno mėnesio numatyti dviejų mėnesių galiojimo pratesimo terminą, taip kaip nutarėme iš ryto. Ačiū, niekas neprieštarauja, balsuokime dėl 54 su žodiniu pakeitimu, kas už, ačiū, kas prieš. Susilaiko pritarta. Suderinu žodinius pakeitimus su pirmininku visą laiką verta juos derinti. Buvo teisingas pasirinkimas. 55. Kas už prieš susilaiko pritarta. 200. 201. Kas už prieš susilaiko pritarta. 56 ir 202 bei jūri 11 pataisos, kas už, prieš susilaiko pritarta. 203 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dar mūsų laukia du galutiniai balsavimai. Pirmasis dėl pranešimo projekto su visais pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. vienas EPP atstovas vis tiek balsuoja, nors neturėtų to daryti. Dabar viskas susitvarkė, 56 už, ne vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname antrasis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projekto, dar kartą balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Toks pats rezultatas. Beveik 53 už, nei vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname kolegą Mikolašiką. Kitą savaitę vykstant Madrido tarptautiniai konferencijai dėl žmogaus organų transplantacijos jūs sakysite įžanginę kalbą ir mūsų komiteto delegacija taip pat šioje konferencijoje dalyvaus. Prašau, jums dar kartą steikiamas žodis. Norėjau tik padėkoti pirmininkui už vadovavimą šiam balsavimui ir dėkui kolegoms už didžiulę paramą. Aš pristatysiu šio balsavimo rezultatus Madrido konferencijoje kitą savaitę. Ačiū labai pirmininkas, manau, kad tūkstančiai, dešimtis tūkstančių Europos piliečių e, galės tikėtis daug naudos iš šio mūsų nutarimo, galbūt netgi nuo jo priklausys jų gyvybė. Kitas darbų tvarkės klausimas taip pat susijęs su organų transplantacijomis ir donorystė. 2009-2015 metų veiksmų planas dėl glaudesnio valstybinio bendradarbiavimo pranešėjas Perelo Rodrygės. Turėtume balsuoti dabar. Aštuntas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė priimta. Dešimtas, kas už? prieš susilaikė. Atsiprašau, patikrinsime. Deš, balsuojame dėl dešimto. Check beendet. Balsavimas baigtas. 24 für, 33. 24 už, 33 prieš. Atmesta. 11. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 12. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jūri 3. Kas už, Atsiprašau, dėl jo nereikia balsuoti. Tai tuomet 13 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė priimta. 14 kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Jūri vienas kas už, prieš susilaikė atmesta. Jūri du kas už, prieš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 atrodo, kad priimta, bet patikrinsime. Balsuojame dėl jūri penktojo pakeitimo. Ende der Abstimmung. Ja. Baigiame balsuoti 30 už 27 prieš priimta. Antrasis kompromisas konsoliduotas pat, konsoliduota pataisa numeris 2, kas už, prieš. Reikės vėl patikrinti, pradedame balsuoti. Apšimau. Balsavimas baigtas. 29 už 26 prieš priimta. Toliau 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Jūri 9. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atrodo atmesta, bet patikrinsime. Balsuojame dėl jūri 9 pakeitimo. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 26. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 27. Kas už? prieš susilaikė priimta, 28 kas už, prieš susilaikė priimta, 29 kas už, prieš susilaikė priimta, konsoliduotas trečias pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 31 kas už, prieš, susilaikė priimta, 32 kas už, prieš, susilaikė priimta, jūri 7 kas už, prieš, susilaikė priimta, 33 kas už, prieš, susilaikė priimta, 1 pakeitimas yra atsimtas, tada jūri 8, kas už. Prieš susilaikė priimta. Jūri B, kas už. Prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė primta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė primta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė primta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikė priimta, septintas kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau galutinis balsavimas dėl šio pranešimo, taip kaip jį pakeitėme, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Didžioji balsų dauguma 58 už 0 prieš ir 1 susilaikė. Sveikinu kolegą su šiuo pranešimu ir su visų jūsų nuveiktų darbų. Dėkoju. Kitas darbo atvarkės punktas. Hm? 14, 14 glaube ich. Punkt Nummer 14. 14 darbo tvarkės punktas - Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa, vadinamoji bonus, š, bonus programa. Pranešėja yra Ana Rosbach. Balsuosime. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaikė priimta. Septynioliktas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuonioliktas už, prieš, susilaikė priimta, 19 už, prieš susilaikė priimta, 20 už, prieš susilaikė priimta, 21 už. 21 ir 22 yra identiški, kas už, prieš susilaikė. Nemačiau ne vienos liberalų rankos, taigi patikrinsime. Balsuojame dėl 21 ir 22 pakeitimų. Balsavimas baigtas. iš tiesų buvo tikslinga patiksli, patiksli, patikrinti 27 už 26 prieš priimtą. Toliau 23 ir 25 identiški, kas už? Prieš. Taip pat reikia patikrinti. Balsuojame dėl 23 ir 25 pakeitimų. Balsavimas baigtas. Buvo tikslinga patikrinti 25 už, 24 prieš, 26 antrame puslapyje, kas už 26. Prieš susilaikė priimta. 27 kas už prieš susilaikė priimta. 28 kas už, prieš susilaikė priimta. 29 kas už, prieš susilaikė priimta. 30 kas už, prieš susilaikė atmesta, 31 kas už, prieš susilaikė priimta, 32 ir 33 identiški, kas už, prieš susilaikė priimta, ketvirtas kas už, prieš susilaikė priimta, 35 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 34. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 36. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 37. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 39 kas už, prieš, susilaikė priimta. 38 kas ir 40 atsiprašau atkrenta. 41 kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas kas už, prieš, susilaikė priimta priimta, septintas kas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas kas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas kas už, prieš susilaikė priimta, devintas kas už, prieš susilaikė priimta, vienuoliktas kas už, prieš susilaikė Primta. 12 kas už. Prieš susilaikė. Primta. 13 kas už. Prieš susilaikė. Primta. Pirmas kas už. Prieš susilaikė. Primta. 14 kas už. Prieš susilaikė. Primta. 15 kas už prieš susilaikė primta. Balsuojame dėl šio pranešimo. Pradedame balsuoti. Apšimas išlosim. Balsavimas baigtas. 54 už, vienas susilaikęs, ne vienas nebalsavo prieš. Sveikinu pranešėją ponę Rosbach. Mes čia kalbėjome, balsavome dėl Baltijos jūros ir dėl investicijų mokslinius tyrimus. Gerbiami kolegos, jūs tikrai dirbate fantastiškai. Manau, kad mes pakankamai judame balsuodami, taigi nebereiks lankyti sporto klube, tačiau reiks balsuoti dar ir toliau. Dabar balsuosime dėl. Genau. Wir haben zuerst noch die Abstimmung über Punkt 5. Balsuosime dėl 15 darbo tvarkės punkto. Tai yra informacinių ryšių technologijų sutelkimas siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglės dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos. Pranešėja yra Černo Oktavija Sarbu. Taigi pradedame balsuoti. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas kas už,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 prieš susilaikė priimta. 21 kas už prieš susilaikė priimta. 20 kas už prieš susilaikė priimta. 22 kas už prieš susilaikė priimta. 23 kas už prieš susilaikė priimta. 24 kas už prieš susilaikė priimta. 25 kas už, prieš susilaikė priimta. 26 kas už, prieš susilaikė priimta. 27 kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau pirmas kas už, prieš susilaikė priimta. Antras, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė priimta priimta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame dėl šio pranešimo, kurio autorė Dačiano Oktavija Sarbu. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 51 už, vienas prieš, ne vienas nesusilaikė sveikinu pranešėją. Ir tokiu būdu mes, kalb... mes nutėsėme kelią mažai energijos naudojančiai ekonomikai. Toliau pranešimas, dėl kurio turėjome balsuoti jau 15 val. tai yra 16 darbo tvarkės punktas, baltoji knyga prisitaikymas prie klimato kaitos, Europos veiksmų programos kūrimas. Praneš, pranešėjas yra Vitorijo Prodi. Čia yra kompromisiniai pakeitimai ir pradėsime balsuoti nuo jų. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devinioliktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Super. 20. Čia yra žodinis pakeitimas. Forest policies in this amendment, so the total amendment would. Pirminkė, aš norėčiau, kad būtų įtrauktas miškų ūkis į šį pakeitimą, e, apimantis taip pat apimant e, poveikio aplinkai vertinimą, žemės ūkio sritį ir pastatų energetinį efektyvumą. Žodinis pakeitimas priimtas, 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 22 Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime. Balsuojame dėl 22. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 27 už 25 prieš. Priimta. Toliau kitas puslapis, 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta, 25 kas už, prieš, susilaikę, priimta, 26 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 27 kas už, prieš, susilaikė priimta. Jūri šeštas, kas už, prieš susilaikė priimta. 29, kas už, prieš susilaikė priimta. 28, kas už, prieš susilaikė atmesta. 30 Atskiras balsavimas. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti 30 pakeitimo antroji dalis. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Aiškiai priimta 31 už, 21 prieš, toliau 31 kas už. Prieš susilaikė priimta, 32 kas už, prieš susilaikė priimta, 34 kas už, prieš, susilaikė priimta. Regi 12. Atsiprašau, 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Regi 12 kas už, prieš, susilaikė priimta prieš susilaikė priimta. 36. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Trisdešimt septintas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 38 atskiras balsavimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 41 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 kas už, prieš susilaikę priimta. 45 kas už. Prieš susilaikę. Atrodo primta, patikrinsime. Balsuojame dėl 45 pakeitimo. Yeah. Ja.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 turėjote turėti kortelę. Tokios yra taisyklės. Toliau. 46. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Aš atsiprašau gerbiamo kolegos, bet bet tokios yra balsavimo taisyklės. Äh, Gim 48 dafür. 48 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 kas už, prieš, susilaikė, primta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 51 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 kas už, prieš susilaikė atmesta, regė 8 kas už, prieš susilaikė atmesta, 55 kas už, prieš susilaikė atmesta, 47 kas už, prieš susilaikė primta. 56. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 57. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 58. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 59 kas už, prieš, susilaikė priimta, 60 kas už, prieš, susilaikė priimta, 114 kas už, prieš, susilaikė priimta, 61 kas už, prieš, susilaikė priimta priimta. 62 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 63 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 64 ir 65 yra identiški, kas už, prieš susilaikė atmesta. Gerai, patikrinsime. Balsuojame dėl 64 ir dėl 65. Balsavimą pradedame. Balsuoti baigiame. Nepasisekė atmestos šios pataisos. Šešiasdešimt šeštoji dabar, kas už. Prieš susilaiko atmesta 67, kas už, prieš susilaiko pritarta. 68. Kas už, prieš, susilaiko pritarta, norite pasitikslinti dėl 68. -osios. Balsuoti baigiame. Aiškiai daugumą patvirtinta. Toliau balsuokime nuo 74 pataisos, kitas atkrinta, kas už 74, kas prieš, susilaiko pritarta. Regi 16, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 75, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 82 kas už, prieš susilaiko pritarta. 83 kas už, prieš susilaiko pritarta. Jūri 7 pataisa. Kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta. 127, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 76, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 57, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 78, kas už, prieš susilaiko pritarta 79, kas už, prieš susilaiko pritarta 81, kas už, prieš susilaiko pritarta 86, kas už, prieš susilaiko pritarta 86 91 dabar kas už prieš susilaiko atmesta 92 kas už prieš reiktų pasitikslinti balsavimą dėl 92-osios. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Aiškia persvara atmesta 90. Antroji pataisa 94, kas už, prieš susilaiko pritarta 95 kas už, prieš susilaiko pritarta 26 kas už, prieš susilaiko atmesta. Labai krista aiški balsų pertvara atmesta, nesitiksinsime 28 kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas pirmoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 99, kas už, prieš susilaiko atmesta, regi 17, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 84, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 97 kas už, prieš susilaiko pritarta. 104. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 85. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 106. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 107 kas už, prieš susilaiko pritarta. 108 kas už, prieš susilaiko pritarta. 23 kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta. 111, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 112, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Reikia 17, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šimtas penkioliktas zėberio pataiso, kas už, prieš susilaiko atmesta 107, pirmoji, 17 pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas devynioliktoji, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 110. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 116. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Turime žodinį pakeitimą 21 pastraipį, kas balsuojate už šį žodinį pakeitimą, kas prieš susilaiko pritarta, 121, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 122, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 123, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 124 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko atmesta antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta, 125 kas už prieš susilaiko pritarta, 128 kas už prieš susilaiko. Pasitikslinkime dėl 128-osios, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. 30 už 24 prieš pritarta 129 kas už prieš susilaiko atmestą. 130 kas už. Gerai, jeigu pageidaujate, pasitikslinkime dėl 129. Balsuoti baigiame. Pritarta. Puiku. Ne visi jau pakelia savo rankas pakankamai aukštai, bet balsuojame dėl skilakakio 130 pataisos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 113 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 131, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 132, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 133 kas už, prieš susilaiko atmesta, 134 kas už, prieš susilaiko tikslinamės dėl 134. Balsuoti baigiame. 26 už 28 prieš atmestą. 135 kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 139 kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 137 kas už prieš susilaiko pritarta 141, kas už, prieš susilaiko pritarta 142, kas už, prieš susilaiko atmesta. Regija 18, kas už, prieš susilaiko atmesta, regi 14, kas už, prieš, susil... susilaiko, pasitikslinkime, dėl regi 14. Balsuoti baigiame. aiškiai persvara 31 už 23 prieš pritarta Jūri antroji pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta 143, kas už prieš susilaiko pritarta. 144, kas už susilaiko pritarta 100. 145, kas už prieš susilaiko atmesta, 146, kas už. Pone Vaisgerber, jūs už. Gerai. Kas prieš susilaiko atmesta. 147, kas už prieš susilaiko pritarta. 148, kas už prieš susilaiko atmesta Pritarta. Regi 15, kas už, prieš, susilaiko, Reikia pasitikslinti dėl Regi 15 elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Aiškiai, balsų dauguma patvirtinta. Ir reikia 29, kas už, prieš susilaiko pritarta. 138. Kas už pirmą dalį prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. 140. Kas už prieš susilaiko pritarta. 136, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 151, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 152, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 153. Tikslinis dėl 152. Balsuoti baigiame. Atmesta.

pasitikslime 255. Balsuoti baigiame. Atmesta 156. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta 158. Kas už? prieš susilaiko pritarta. 157, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 159, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Jūri 8 pataisa. prieš susilaiko atmestas 161, kas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikslinkime dėl 161. 30 už, 23 prieš, pritarta. Šimtas šešiasdešimt antroji, kas už, prieš, dar kartą dėl 162. Kas už? prieš susilaiko pritarta 164, kas už prieš susilaiko pritarta 165, kas už prieš susilaiko pritarta. 166, kas už prieš susilaiko pritarta, reikia šeštoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 167, kas už, prieš, susilaiko pritarta, reikia 19, atkrinta, 168, kas už, prieš, susilaiko atmestas 169, kas už, prieš, susilaiko atmesta 170, kas už, prieš, susilaiko pritarta 171, kas už, prieš susilaiko pritarta. konstatuojamasis dalis. Dabar pirmoji pataisa. Už prieš susilaiko pritarta. Antroji, kas už prieš susilaiko atmesta. Trečioji, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtoji, kas už prieš susilaiko pritarta, penktoji kas už, prieš susilaiko pritarta, septintoji kas už, prieš susilaiko atmesta. Galime pasitikslinti, jeigu pageidaujate. Balsuoti baigiame. Pritarta. 27 balsai už, 20 prieš. Pritarta. Aštuntoji, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Devintoji, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dešimtoji, kas už, prieš, susilaiko atmesta 11, kas už, prieš, susilaiko pritarta 12, kas už, prieš susilaiko pritarta 13, kas už, prieš susilaiko pritarta 14, kas už prieš susilaiko pritarta, 15 kas už, prieš susilaiko pritarta, 16 kas už, prieš susilaiko pritarta, 17 kas už, prieš susilaiko pritarta. Dar liko balsavimas dėl jūri E konstatuojamosios dalies. Ne, jūri B pirmininkas pasitaiso, kas už, prieš, susilaiko pritarta, jūri C, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Jūri E, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Perikime prie paskutinio balsavimo. Šiandien Viktorio Prodi pranešimas suome elektroniniu būdu balsuoti pradėme. Balsuoti baigiame. 49 už 3 prieš 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Pristaikymas prie klimato kaitos yra labai svarbus aspektas mūsų veikloje. Puikiai padirbėjome kolegos, puikiai nubalsavome, tačiau posėdis tęsiasi. Kitas darbo tvarkės punktas. Septynioliktas darbo tokios punktas. Kristofo Fielnerio pranešimas dėl receptinių vaistų dėl informacijos susijusios su receptiniais vaistais. Mr. Chairman, if it's okay, I'll wait a couple of minutes until yes. most of the Pirmininkė, jeigu jūs leistumėte, aš norėčiau lūkterėti, kol kolegos galės palikti šią salę.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 Na, tiems drąsiesiems, kurie liko posėdžių salėje, norėčiau pasakyti, kad tęsime savo darbo tvarkę ir nagrinėsime 17 klausimą. Tai yra informacija apie vaistus, kuriems gauti reikalingas gydytojo receptas. Tai yra pakeitimas 2001 metų 83 direktyvai. Gal ponas Kristoferis Felneris norėtų tarti žodį. Suteiksime jam žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti savo pranešimo projektą dėl pacientų informavimo. Pirmiausia, aš manau, jog turime pirmiausia pripažinti, kad čia turime šiandien problemų, nes tebe lieka skirtumų dėl kokybiškos informacijos pateikimo vartotojams skirtingose valstybėse narėse. Lygiai taip pat tai kelia ir ne vienodą riziką sveikatai. Tie, kurie angliškai nekalba ar neskaito, gali negauti tokios visapusės informacijos savo gimtają kalbą tebelieka daug nepatikimos informacijos, kuri yra patalpinta ne tik internete. Tad mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad ši e, informacija, kuri yra pateikiama, yra saugi ir patikima. Mes turime pripažinti, jog yra poreikis padidinti e, piliečių informa, informuotumą ir pagerinti rūpinasi savo sveikatą. O tam informacija yra esminis dalykas, nes tik pateikdami informaciją galime sulaukti pacientų pritarimo, ką mes siūlome. Visos šios problemos yra svarbios, tačiau ne į visas jas dar yra sarasti atsakymai. Ši problema, matau, yra tos visos dėlionės dalis. Europos komisija pateikė siūlymą, bet ten reikalingi reikšmingi pakeitimai. Jūs gavote daugybę puslapių pakeitimų. Pabandysiu tiesiog uh, paminėti penketą tų pakeitimų, kurie mano supratimu yra svarbiausi. Pirmiausia, manau, kad pasiūlymas, kur, pasiūlyme, kurį, kurį gavom iš komisijos, nėra pa, pacientų perspektyvos. Reikėtų pakeisti susitelkimą, e, nukreipiant svarbiausią dėmesį į pacientus. Svarbu, kad informacija būtų teikiama, bet kad ne pernelyg būtų jį išsklaidyta, nes pacientų tokia informacija nedomina. Pacientai vis tik turi teisę žinoti. Todėl aš pamėginau pakeisti. Ten, kur kalbama apie tai, kur kalbama, kad reikia pateikti plačią informaciją, aš sakiau, kad reikia, kad būtų pateikiama informacija, kurią pacientai galėtų gauti, kad informacija būtų prieinama. Ir pacientams reikia labai svarbių dalykų. Aš kalbu apie tą informacijos pateikimą kaip į prievolę. Gamintojai e, turi pateikti šią informaciją. Svarbu, kad informacija būtų tinkamai kontroliuojama, kad e, agentūrose ES ta informacija būtų peržiūrėta ir kad tie, kurie turi licencijas, E, vaistų gamybai galėtų ir privalėtų pateikti visą reikiamą informaciją vartotojams. Antra, aš nemanau, kad kas nors šiandien šioje salėje dalyvaujančių posėdyje e, kaip nors yra susijęs su vaistų reklama. Tikrai ne. Nes norėčiau pasakyti, kad tai E, kas vyksta šioje srityje, vyksta taip, kaip mes nenorėtume, kad kaip tai vyks, vyktų. Mes turime sustiprinti draudimus susijusius su receptinių vaistų reklama. Labai svarbu, kad informacija nebūtų brukama ir primiktinai siūloma pacientams pa, turėtų būti teikiama tik ta informacija, kurios pacientai ieško, kuri jų manimų jiems yra reikalinga. O šiaip e, reklama neturėtų būti leidžiama. Iš mano pranešime yra visiškai nekalbama apie e, informaciją apie vaistų specializuotose medicinos e, žurnaluose. Televizija, radijas, žurnalai, laikrašiai ir visa kita turėtų būti ta vieta, kur. M, neturėtų būti teikiama informacija, kokius vaistus pacientams prirašyti. Turėtų būti teikiama tik ta informacija, kurios pacientai pageidauja. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad trūksta taip pat komisijos dokumente pacientų įtraukimo ir sveikatos sektoriaus darbuotojų įtraukimo, profesionalų įtraukimo į direktyvos įgyvendinimą. Dar vienas dalykas, rengiant gairias, e, turi būti laikomasi nustatytų taisyklių. E, ir tos gairės yra ypatingai svarbus dalykas, norint įgyvendinti reklamos draudimą tuose šaltiniuose, kuriuos aš čia ką tik minėjau. Aš pamėginau uh, surašyti, suformuluoti šią dalį taip, kad pacientai ir sveikatos sektoriaus profesionalai būtų įtraukti į tų gairių rengimą. Aš manyčiau, kad tas siūlymas turi pasitarnauti pirmiausia vartotojams, todėl jie turi dalyvauti šiame rengimo procese. Aš norėčiau paminėti dar štai ką reikėtų taip pat numatyti tam tikrą struktūrą, kuri skirtų reikalui esant numatytas sankcijas. Ir svarbu, kad ta struktūra būtų įtraukti sveikatos sektoriaus profesionalai. Svarbu, kad šita struktūra taip pat užsimtų skundų nagrinėjimu, jeigu tokių būtų. Kol kas Nesakyčiau, ne, kad kažkas jau nusipelno tokių sankcijų. Aš pabandysiu šiek tiek vėliau e, geriau suformuluoti, kas ir kaip. Pasiūlyme kol kas to nėra, tačiau apie tai aš daug maščiau ir pagalvojau, kad tokia struktūra, kuri nagrinėtų skundus, būtų naudinga turėti. Nes daugelį valstybių narių egzistuoja tokios struktūros. Vokietijoje, pavyzdžiui, egzistuoja struktūra, e, kuri reguliuoja uh, E, reklamos sektoriaus reikalus. Jeigu kažkas reklamuojama neteisėtai, pavyzdžiui, tai ta struktūra imasi nagrinėti reikiamus skundus ir pritaiko reikiamas sankcijas. Ir dar vienas dalykas. Aš pabandžiau šiek tiek pasiaiškinti daugiau apie šią direktyvą. Šiandien e, vyksta e, keletų bylų nagrinimas teismuose. Pavyzdžiui, sužinojome tokių faktų, kad, pavyzdžiui, Žurnalistai rašė apie šią direktyvą ir teikė savo požiūrį. Aš manau, kad mums reikėtų pasidomėti, ką veikia farmacijos sektorius labiau. Aš manau, kad žurnalistai, pacientų organizacijos turėtų galėti laisvai reikšti savo nuomonę. Aš manau, kad pacientų organizacijų tai ir būtų vienas iš svarbiausių vaidmenų. Todėl aš labai aiškiai suformulavau, kad šis, šios taisyklės joms neturėtų būti taikomas, būtent, kad tos mano minėtos struktūros galėtų laisvai reikšti savo poziciją. Ta nuomonė turėtų būti laisvai reiškiama tada, kai yra e, ginami nepriklausomi visiems bendri interesai, ne tada, kai, jos, kai tos organizacijos veikia palaikydamos farmacijos pramonės interesus. Ir dar paskutinis dalykas, kuris taip pat yra labai svarbus. Svarbiausias informacijos gavimo šaltinis yra gydytojas, kuris prirašo vaistų, vaistus. Aš manyčiau, kad labai svarbus yra jos santykis su pacientu. Svarbu nepamiršti, kad šią dalį taip pat reikėtų papildyti. 5-7 minutės vidutiniškai praleidžia gydytojas su pacientu, kol prirašo jam vaistus. Ir dažnai informacija detali nepateikiama, o pacientas lieka pasimetęs, neturėdama visos informacijos. Ir jie tiesiog išmeta tuos vaistų aprašymus, o iš gydytojo informacijos nesulaukia, todėl jiems lieka daug neiškumų. Ir manyčiau, kad čia irgi reikėtų šį beitą papildyti dokumente. Tai štai, apžvelgiau tuos savo penkis svarbiausius dalykus, kuriuos e, sakiau apžvelgsęs. Norėčiau tiesiog pridurti, kad kai kurie iš kolegų, vienas ar du iš jų, siūlė atidėti šį svarstymą ir buvo sakoma, kad direktyvos peržiūra turėtų apskritai netrukus įvykti, tačiau aš tam požiūriu nepritariu. Aš manau, kad pirmiausia, mūsų darbas yra atlikti e, šios direktyvos peržiūrą, o jeigu komisija nuspręstų peržiūrėti pasiūlymą, aš nenorėčiau, kad tas siūlymas būtų peržiūrėtas tik tai remiantis tuo, ką pasakė taryba. Taryba šį klausimą nagrinėjo, e, pateiktos bus to išvados, tačiau mums svarbu pareikšti savo nuomonę, kokia ji bebūtų. Tuomet komisija turės daugiau pasiūlymų. Aš manau, kad mes turime savo nuomonę pateikti. Ir jeigu kas nors turėtų dėl to klausimų, tiesiog noriu pasakyti, kad norėjau pasakyti, kad man atrodo, kad yra svarbu, kad mes savo nuomonę pareikštume. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą patikoti kolegoms, kurie man padėjo, sekretoriatui, padėjėjams. Norėčiau taip pat padėkoti pacientų organizacijoms, kuris buvo labai aktyvios ir pateikė savo nuomonę. Pasisėmiau daug įkvėpimo iš sustikimų su jų atstovais. Tikiuosi, kad jums tos mintys pasirodys priimtinas. O dabar laukiu jūsų indėlio norėjau pasakyti, kad ne viename paragrafe nebuvo ieškoma kažkokio nepagristo išdidumo ar dar kažko. Tiesiog laukiu jūsų pasiūlymų ir pasistengsiu jas pasinaudoti maksimaliai. Pirmininkė, ačiū e, už gerą pranešimą, o dabar ponui Perelio norėčiau perduoti žodį. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti mūsų šešėlinio pranešėjo, tačiau jis dėl skubių priežasčių šiandien, dėl svarbių priežasčių negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Ir taip pat norėčiau išsakyti mūsų pastabas. Mes dar kartą kalbėjome apie farmakologinį budrumą, tai yra labai svarbus dalykas, kalbant apie farmacinę pramonę. Ir tai yra taip pat svarbis rytis, kalbant apie ateities mokslinius tyrimus. Šiandieninis pranešimas pripažįsta šios ryties svarbą, tačiau e, didžiausia dėmesį skiria piliečių sveikatai. Ir per pastaruosius metus buvo pritaikytos tam tikros priemonės ir procedūros, kurios padėjo siekti pažango šioje srityje. Kaip jau minėjau, kai kurie parlamentarai išsakė tam tikrą skeptišką požiūrį į tam tikrus šio teksto punktus. Ir per pastaruosius metus būtent pasidarė aišku, kad valstybės kišimosi stoga, stoka e, įtakojo e, tam tikrus trūkumus veikatos apsaugos srityje. Todėl mes turime patikrinti komisijos pasiūlymus ir dėl to mes manome, kad e, taip būtų galima vertinti naujas taisyklės. Mes nepritarėme pranešėjo išeitiniai pozicijai. Mes manome, kad nei pacientai, nei dirbantis medikai neturi poreikio turėti naujas taisyklės atrodo, kad iki šiol egzistavusios procedūros jos pasitik, pasitvirtino ir piliečiai iki šiol turėjo prieigą prie labai daug informacijos, bet turėti daug informacijos nebūtinai reiškia, kad toje informacijoje yra farmakologinis medikamentų vertinimas arba kad jie patys gali įvertinti tuos vaistus. Ir būtent farmacijos rytyje dažnai susidurėme su tokia situacija, kad čia vyrauja tam tikra nežinia ir dėl to e, pacientai apie e, receptinius vaistus turi būti informuojami tik medikų. Šis pasiūlymas dėl informacijos apie receptinius vaistus yra žingsnis priešinga kryptimi. Ir jeigu mes kalbame apie ad hoc kontrolės, kuomet negalvojama apie papildomas teigiamas pasiekmes sveikatos apsaugai. Todėl mes turime kalbėti apie visą farmakologinių priemonių paketą ir kalbėti apie kitas priemonės, kurios darytų e, teigiamą įtaką. Tačiau šis dokumentas mūsų manimų yra nepakankamai uh, nepakankama priemonė, kad būtų galima pasiekti šios direktyvos tikslų. Pasakysiu žymiai paprasčiau, manau, kad šis mums dabar pateiktas tekstas numato direktyvos pakeitimą ir tai būtų žymiai brangesnis e, procesas negu sukurti naują direktyvą. Todėl mes nepritarėme šiam pasiūlymui, nes jis neatitinka mūsų tikslų. Dėkoju toliau ponas Atsimarkakis. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti kolegai Fielner. Mes jau seniai diskutuojame šią temą. Ir jis pasakė kaip tik tai, kas būtų atsakymas kolegai, kuris šia, ką tik kalbėjo. Jisai nori viską atmesti, tačiau gerbiamas kolega, mūsų užduotis kaip tik ir yra keisti komisijos iniciatyvą. Mes negalime visko atmesti, mes turime taip pakeisti komisijos pasiūlymą, e, kad jis būtų teisingas ir kolega Fielner būtent ir išvardino tuos esminius punktus, e, kurie pagerintų komisijos pasiūlymą ir manau, kad jūsų frakcija taip pat tam galėtų pritarti. Manau, kad e, tas ta užslepta bomba, kuri iš pradžio atrodė yra šiame dokumente. Ne dėl to, kad ji iš tiesų buvo, bet dėl to, kad kai kurie norėjo, kad ji, būtų, kad ji buvo dabar panaikinta. Iš tiesų tai yra jautri informacija ir ta jautri informacija pas, papuola į rankas tų, kurie neturi teisės turėti tą informaciją. Bet būtent to bando ir išvengti, išvengti ponas Fielneris savo E, savo pranešime. Ir mes čia kalbame e, apie brandų pacientą, kur, apie tokį pacientą, kuris gali susidaryti savo nuomonę ir kuris e, nori gauti sertifikuotą informaciją. Tai yra esminis dalykas. Tai mes siekiame eksante kontrolės, kontrolės, kuri būtų atliekama valstybių narių atsakingose institucijose, tačiau nepaisant to, kad vis tiek pagerėtų paciento galimybės gauti atitinkamą informaciją. Aš girdėjau, kad kai kurie kolegos, ypač žalieji, norėtų atidėti balsavimą, jūs norite iš viso atmesti šį pasiūlymą, aš norėčiau pasakyti, kad pritariu komisarui, e, kad e, tam, ką jis pasakė, Ir jisai, o jisai pasakė, aš dabar turiu tarybos pasiūlymą ir dabar noriu išgirsti parlamento nuomonę. Ir manau, kad mes esame pakankamai stiprus ir kūrybingi, kad galėtume pateikti atitinkamą nuomonę. E, kadangi aš esu pramonės komiteto e, pranešės ir šešėlinis liberalų pranešės, norėčiau paminėti kelis esminius punktus. Mums pavyk, pavyko pasiekti, kad būtų teikiama informacija informacinėme lapelėje papildomą informaciją, kad būtų teikiama informacinėme lapelėje, kad būtų suprantama forma pateikiama informacija piliečiams ir pacientams. Ir ta informacija turi būti pateikiama suprantamai, bet tai turi būti standartizuota informacija ir ji taip pat turi būti prieinama internete visomis ES kalbomis. E, kad nebūtų taip, kad e, pacientas, kuris keliauja po Europą turėtų su savim vežiotis vaistų informacinius lapelius. Tai yra, kad jis galėtų tą informaciją gauti internete visomis kalbomis. Taip, paskui dar buvo iškilęs toksai klausimas, kokiais kanalais bus naudojamasi. Ir čia buvo kalbama ne tik apie e, atitinkamas publikacijas, galbūt mes apie jas net neturėtume kalbėti ir, kodėl, ir aš nesuprantu, kodėl kolega nori atmesti visą šį pasiūlymą. Mes ilgą laiką dirbome prie to, kad nebūtų reklamuojami receptiniai vaistai ir būtent ta eksantė kontrolė galėtų padėti tą įgyvendinti, e, atsisakyti tos reklamos tose šalise, kur ji dar yra leidžiama. Pavyzdžiui, Švedijoje ji jau yra seniai uždrausta. Todėl man atrodo, kad šiandieninė diskusija ir šiandieninė situacija jau nebeatitinka aktualios situacijos. Mes turime gal, daryti kreipti dėmesį į tai, kas yra svarbiausia ES piliečiams, o jiems yra svarbiausia jų sveikata ir mes turime daryti viską dėl jų gerovės. Kažkas juk turi e, vertinti, e, sertifikuoti tuos vaistus. Tai yra keturi, yra e, daugiau nei 400 receptinių vaistų, o EMEA būstinė yra Londone. Taigi mes turime tą taip pat nagrinėti kaip biudžeto, už biudžetą atsakingą instituciją. Taigi mes turime apsvarstyti tokius dalykus. Taigi dar kartą pabrėžiu, kad Džiaugiuosi, kad komisaras Dali nenori atmesti šio pasiūlymo ir jis laukia mūsų nuomonės ir noriu dar kartą padėkoti kolegai Fielner už labai kantrų darbą. Dėkoju. Merci, Jogo. Satuasi, Poliver. Žaliųjų e frakcijos e atstovai žodis. Ačiū. Pane Hasi. Norėčiau pakomentuoti procedūrinę reikalo pusę. Ar mums reikia parlamente to viso teisėkros proceso ar ne, nes komisaras, kompetitingas atvykęs į klausimus čia, sakė, kad šis siūlymas bus vertinamas iš naujo, nes komisija išreiškė savo nuomonę. Aš norėčiau paklausti, ar komisija ketina pateikti naują šio siūlymo projektą ar ne. Ir paskui po atsakymo aš norėčiau dar pakomentuoti. Commission... Ar Europos komisija yra pasirengusi atsakyti klausimą? Pirmininkė, na, nėra taip priimta elgtis, tačiau jeigu komisija jau norėtų atsakyti į šį vieną klausimą, nes paskui prie klausimų dar pereisim. Tai prašom atsakyti. Ja, dank, äh, Frau dass Sie... Ačiū pirmininkė, kad äh, suteikėte man galimybę atsakyti į šį klausimą, komisaras Daly. Iš tikrųjų, jo kandidatūros svarstymė šiame komitete minėjo, kad jis norėtų pakeisti šį pasiūlymą ir daugiau svorio suteikti pacientams, jų reikmėms. Tačiau tas pažadas būtų suvokiamas neteisingai, jeigu mes manytume, kad komisija dabar nutrauks tarp institucinį procesą ir teiks naują pasiūlymą. Visiškai priešingai komisaras daly ketina šio komiteto atitinkamą pranešimą apsvarstyti, jį įsigilinti ir atsižvelgti. Jo pasisakymas interpretuojamas kaip tarp institucinio proceso nutraukimas būtų neteisingai suvokiamas ponė Asi. Ačiū už šį paaiškinimą. Bet kokiu atveju komisaras dalį teigia, kad jis norėtų atsižvelgti daugiau į pacientų reikmę savo pasiūlyme ir po to atitinkamai diskutuoti su parlamentu, atsižvelgti į pastarojo nuomonę. Parlamentas pagal 53 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, kuris teigia, kad jeigu komisija informuoja parlamentą arba parlamentas kitaip sužino, kad komisija ketina pakeisti savo pasiūlymą, tuomet komiteto atsakingas asmo turėtų nutraukti savo pranešimo rengimą, kol e, nebus pateikti nauji komisijos pasiūlymai arba pakeitimai. Mums iš tikrųjų kainuoja daug laiko ir pastangų renkti teisės akto projektus, tuo pačiu metu žinant, kad komisija galbūt ketina ką nors naujo siūlyti ir kuomet šis klausimas yra visiškai užblokuotas taryboje. Taigi galbūt būtų kokiu nors kitų būdų parlamentui pristatyti komisijai savo nuomonę, pavyzdžiui, rengiant ne teisėkuros pranešimą, kurio tvirtinimo procesas yra žymiai paprastesnis, nes jeigu mes vadovausimės įprastų teisėkuros procesų, tai daug išvaistysime laiko ir energijos. Todėl aš siūlau kad koordinatoriai išanalizuotų 53 darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir juo remdamiesi pamastytų apie galimybės alternatyviais būdais komisijai pristatyti parlamento nuomonę šiuo klausimu prieš e, gaunant dabartinės komisijos, naujos ateities komisijos atnaujintą pasiūlymą šio klausimu. Ačiū. dar pabaigai. Mano pasiūlymas yra toks. Mes nenustatome galutinio termino teikti pataisoms dabar. Lyze. Petras Lyze. Kolega Peter Lyze. Ačiū. Aš norėčiau pamėginti dabar susumuoti trijų anksčiau kalbėjusių kolegų mintis Hatsi Markakio, Andrės Perijo ir Sato Hasi. Norėčiau padėkoti Kristopui Fielneriui, pranešėjui, nes jis į savo pranešimo projektą jau įtraukė labai daug svarbių elementų, kurie sujungtų skirtingas pozicijas tarpusavėje. Dabartinis komisijos pasiūlymas be Fielnerio pakeitimų yra ne tik nesuprantamas, bet ir blogas. Ir visi tie, kurie kritikuoja komisijos dabartinį pasiūlymą, gali tikėtis mano visiškos paramos dabartiniam pasiūlymo projektui pritarti negalima. Tačiau kita vertus, mūsų komitetas dabar ir kartu visas parlamentas turi didžiulę galimybę tuo atveju, kai komisaras teigia, kad jis taip pat nemano, jog šis pasiūlymas yra pakankamai geras ir pareiškia norą kartu su mumis, tai yra komitetu ir parlamentu, taip pakeisti šį pasiūlymą, tam, kad būtų labai aiškiai vieni nuo kitų atskirti reklamos ir pacientų informavimo klausimai. Tai mes dabar iš tikrųjų turime labai gerą galimybę, kurią turėtume pasinaudoti. Todėl mes turime rimtai traktuoti vykstančias procedūras ir pamėginti užsitikrinti platų susitarimą, plačią paramą. Todėl gerai kad Kristofas Fielneris teigia, kad nėra neliečiamų pakeitimų, dėl visų galima dėrėtis ir jeigu mes sugebėsime parlamente ir per plenarinę sesiją užsitikrinti plačią paramą šiam pranešimui, tuomet aš manau, kad tai galės būti akstinas kitoms institucijoms ir e, komisaras daly pateiks atinkamą pasiūlymą po pirmojo svarstymo ir procedūra yra įprastinė, komisaras atvyksta ir pasako, kad taip yra keletas gerų pasiūlymų, kuriems mes pritarėme visus kitus, tačiau turime atmesti, tokia yra įprastinė procedūra, tačiau jeigu mes užtikrinsime plačią daugumą, platų palaikymą, tai komisaras negalės taip formaliai pasakyti, kad uh, E, tik tai keletą pataisų galime priimti, o kitas atmetame, jis turės atsižvelgti į daugiau parlamento pataisų, taigi tokia turėtų būti procedūra, mano nuomonė, reiktų dar apie tai padiskutuoti, atsiklausti teisininkų nuomonės, tačiau politinių požiūrių tikrai būtų kvaila praleisti tokią progą ir e, nustatyti parlamentui tam tikras gairės šioje Europos politikos srityje. Baigdamas, tikrai, iš tikrųjų dar kartą noriu padėkoti Kristofui Fjellneriui, kuris į savo pranešimą įtraukė labai daug būtinų, naudingų aspektų, kurie pagerina blogą komisijos pasiūlymą. Pacientas yra čia pastatomas į pirmąjį planą ir kalba neina apie tai, ką gali e, farmacijos pramonė, jeigu nori padaryti. Kalba eina apie tai, kokią informaciją gali gauti e, pacientas, jeigu to pageidauja. E, tačiau jeigu nepageidauja, gali tos informacijos ir negauti. Aš negaliu įsivaizduoti, kodėl farmacijos įmonė gali užsisakyti reklaminį plotą e, žiniasklaidos priemonėje ir ten publikuoti informaciją apie vaistus. Nesuvokiu, kodėl įmonės, farmacijos įmonės turėtų nuomotis tokį reklaminį plotą, jeigu jos būtų nesuinteresuotos e, savo gaminamus vaistus parduoti. Taigi tai yra reklama. Ir e, kolegos Fielneris ir Hatsimarkakis palaiko pasiūlymus tokių dalykų neleisti. Taip pat niekas nesiginčia dėl to, kad e, informacinis lapelis būtų prieinamas visiems ES piliečiams be jokių apribojimų internete. Šiuo metu mes vis dar susidurime su situacija, kuomet pacientai, norėdami perskaityti informacinį lapelį kitą kalbą nei tos šalies, kurie tuo metu e, jie gyvena arba į kurią yra atvykę valstybinė kalba, pavyzdžiui, Pietų Tirolyje, kur pacientai kalba tik tai vokiškai ir labai sudėtinga gauti informacinius vaistų lapelius vokiečių kalba. E, taigi šis aspektas yra labai svarbus, internetu tą būtų galima padaryti labai lengvai. Kita užduotis yra pagerinti informacijos suprantamumą. Šiame pranešime apie tai, kai kas yra rašoma, Taip pat apie farmakologinį budrumą, Lindos Makevin pranešime, taip pat kalbama daug apie informacinio lapelio turinio pagerinimą. Manau, kad mes turėtume elgtis nuosekliai ir perkelti e, Lindos Makevin pranešmesančias nuostatas į šį pranešimą. Dar vienas aspektas, dėl kurio turime susitarti ir jis nėra paprastas, tai yra klausimas, kaip elgtis su informacijos klaida internete. Mano nuomonė, geriausias sprendimas būtų skelbti informaciją internete tik tai tokią, kuri jau yra iš anksto patvirtinta. Tuo tarpu atskiros valstybės pareiškia tam tikras e, teisinės išlygas. Mano šalyje vyksta tinkamos diskusijos, tačiau jos netokios intensyvios kaip Švedijoje. Šiuo metu aš laikausi nuomonės, nors nesu teisininkas, tačiau iš patirties žinau, kad trys teisininkai kartais gali pareikšti keturias skirtingas nuomonės. Taigi man kaip e, visiškam mėgėjų teisės srityje. Atrodo, kad negalima leisti skelbti internete informacijos jų prieš tai, jų, jos prieš tai nepatikrinus. Šiuo metu ketvirio, keturiose valstybėse egzistuoja atitinkami draudimai. Ir šankstinis informacinio lapelio turinio patikrinimas jokių būdų nereiškia cenzūros, nes klaidinga, e, skelbiama klaidinga informacija galėtų padaryti pacientams nemažai žalos. Todėl aš pasisakau už tai, kad e, informacija galėtų, turėtų būti skelbiama iš anksto prieš tai ją patikrinus, siekiant išvengti tam tikrų manipuliavimo atvejų Švedijoje šiuo metu informacijos skelbimo internete sistema veikia pakankamai gerai, tačiau nemanau, kad visose 27 valstybėse galėtų taip gerai veikti. Taigi šio klaus, ties šio klausimu reiktų dar šiek tiek daugiau padirbėti, o šiaip pranešimas yra geras tolesnio darbo pagrindas ir labai džiaugčiausi, jeigu visi jį palaikydami galėtume galų gale susitarti dėl šios svarbos klausimų. Ačiū, Peter. Jeigu norite, prašom atsakyti komisijos vardu dar. Um, ik möchte... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pridurti prie to, ką aš anksčiau esu sakęs, kad mes džiaugiamės, kad ponas Fielneris savo pranešime pripažįsta problemas, uh, tas pačias problemas, tai reiškia, mes turime tarsi bendrą išeities poziciją. Ir manau, kad tas ta. Tai, kad šį dokumentą nori patikrinti naujas komisaras, ponas Dali, e, dėl to kils įdomi diskusija ir kaip tik tos idėjos, kurios yra pro, projekte, pranešimo projekte, o tos idėjos tikrai yra įdomios, kad jos padės komisijai e, toliau teigiamai siekti teigiamos pažangos. Ir norėčiau taip pat pasak, pasisakyti, daugiau nieko nesakyti šiuo metu. Tik tai tiek. Damon Žavis. Dėkoju. Vaisgerber, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Norėčiau kai ką pasakyti šią temą, nes man tai yra svarbi tema. Visų pirma, norėčiau pagirti pranešėją, nes jis e, iškėlė tikrai esminės problemas ir manau, kad jo pranešimas bus labai geras ir subalansuotas pranešimas. Mes jau labai seniai diskutuojame dėl informacijos teikiamos pacientams ir aš džiaugiuosi, kad uh, ta esminė opozicija prieš e, komisijos pasiūlymą staiga pasikeitė, dabar pasikeitė ir mes dabar išgyvename tokias konstruktyves diskusijas, mes visi sutarėme, kad mes nenorime tokio dokumento, kokį siūlė, siūlo komisija, bet visi sutarėme, kad norime geresnio paciento informavimo. Ir mes norime, kad e, pacientai būtų brandus, gerai informuoti, todėl aš labai e, gerai vertinu šį pranešimą ir aš manau, kad jeigu mes padarysime teisingus pakeitimus, ir čia aišku reikia daryti e, išimti spausdintai žiniasklaidai, taip pat yra labai svarbu, kad būtų kontroliuojama visa pateikiama informacija. Tačiau galiausiai, jeigu mes padarysime tokius svarbius pakeitimus ir svarbiausia mums bus pacientas, o ne e, pramonė, tai tuomet šis pasiūlymas kaip tik ir pasitarnaus pacientams. Aš pati galiu pasakyti, kad jeigu aš esu pas gydytoje ir noriu kažkokios informacijos, tai dažnai susiduriu su tokia problema, kad e, gydytojas neturi mm, pa pakankamai laiko. E, kad galėtų mane informuoti. Aišku, galima rasti informacijos, daug informacijos internete, bet paprastai kokybė yra prasta, e, ta informacija yra nekontroliuojama. E, taryba sako, kad nereikia tam tikrų nuostatų dėl to, kad ir taip yra pakankamai daug informacijos internete. Aš sakau, kad tai yra netiesa, nes ta informacija yra neteisinga ir iš tiesų e, gydytojui reiktų kokių mažiausiai 10 minučių, kad jis paneigtų tą blogą informaciją, neteisingą informaciją, kurią jau yra gavęs e, pacientas. Todėl manau, kad turėtų būti du esminiai dalykai. Visų pirma, tai informacija informacinėme lapelė ir informacinis lapelis turi būti parašytas suprantamai. Taip pat tas lapelis turi būti skelbiamas internete. Bet to, man atrodo, svarbu ir aš pateiksiu tą idėją o pranešėjas atviras idėjams, kad turėtų būti bendras interneto puslapis, kuris arba teiktų informaciją apie skirtingus vaistus arba informaciją apie skirtingas lygas. Tai yra, kad tai būtų ta informacija, kurios reikia pacientui. E, kad nebūtų taip, kad e, pacientas informaciją rastų tik tam tikros farmacinės e, kompanijos puslapyje. Ir kad jisai galėtų būti informuotas nepriklausomai nepriklausomai nuo, nuo reklamos, kokie, kokios yra galimybės gydyti tą e, lygą ir taip pat, kad būtų kalbama apie įvairius vaistus. Panaši sistema jau dabar yra Švedijoje ir aš norėčiau, kad Europos parlamentas pasiūstų signalą valstybėms narėms, kad mums reikia panašios duomenų bazės Galbūt tai nebūtinai turėtų būti Europinė domenų bazė, galbūt tai galėtų daryti valstybės narės. Ir aš norėčiau, kad džiaugčiausi, jeigu visos frakcijos prisidėtų prie šios konstruktyvaus dialogo ir teiktų savo pasiūlymus. Regis, niekas daugiau nebenori pasisakyti. Gerbiami kolegos, manau, kad sutarėme visi dėl tikslų. Dėl to, kad tas e, patiktas projektas mums netinka. Tarp mūsų vyksta diskusija dėl to, kokią geresnę procedūrą būtų galima pasirinkti, kad būtų galima konstruktyviai dirbti ir ieškoti sutarimo su komisija. Mūsų labai nedaug liko šioje salėje šiandieną. Priimti sprendimą, kai esame tik keletas, bus tikrai sudėtinga. Tad siūlau klausimą rytoj ryte pateikti koordinatorių posėdyje o jie, jeigu pageidaus, galės kelti klausimą iš naujo, kai susitiksime po koordinatorių posėdžių 10 val. ir galėsime dirbti toliau, kaip siūlė kai kas iš kolegų. Kitaip tariant, galėsime galbūt susitikti tarp praneši, šešėlinių pranešėjų ir su pranešėjų ir ieškoti sprendimo, ar labai stiprų siūlymą teiksime, ar atidėsime dar šiek tiek vėlesniam laikui tą siūlymą. Manau, kad spręsti turėtų koordinatoriai, nes aš norėčiau dar išgirsti nuomonę, ar tinka jums šitoks veikimo būdas. Thank you very much, much uh, Mrs. President. I, I, uh... Pone pirmininkė, dėkoju. Mane šiek tiek stebina tai, ką girdžiu. man nepatinka, kai įdomus, kontroversiški klausimai tampa procedūriniais klausimais, bet taip kartais atsitinka, ką darysi. Aš, girdau, aš išgirdau, kokie skirtumai egzistuoja tarp žalių ir socialistų. Jų skirtumai yra esminiai. Bet man regis, Socialistų nuomonė man buvo naujas dalykas ir liūdna girdėti, kad jie žada atmesti tą siūlymą. Aš galėčiau to tikėtis iš tarybos, iš pirmininkaučios Ispanijos, tačiau ne iš socialistų frakcijos pusės. Mes Europos parlamente laukiame siūlymo šią kryptim. Jau aštuonerius metus laukiama šito. Ir komentuodamas toliau tai, ką sakė kolegos, galėčiau pasakyti štai ką. Socialistai taip pat sakė, kad sprendimas turėtų būti sveikatos sektoriaus darbuotojai. Aš sutinku, kad jie yra esminis dalykas, esminis elementas ir aš tai labai aiškiai parašiau savo pranešimų projekte. Tačiau kai kas bando steigti, kad to dokumento nereikia pacientams, bet reikėtų paklausyti pacientų. Uh, angliškai egzistuoja toks pasakymas, jeigu nori paragauti pirago, turi jo atsikasti. Aš atlikau tam tikrą tyrimą, susipažinau su tuo, kas sako internete pacientai ir suprantu, kad jie jaučiasi nesaugus, kad jie jaučiasi prastai informuoti. Uh, Aš manau, kad mes turim tikrai kažką daryti ir aš manau, kad mes būtent dėl to iš komisijos prašym šio siūlymo. Maničiau, kad pacientas turėtų būti svarbiausias klausimas. Pacientas neturėtų būti ta silpnoji grandis. Aš esu irgi pacientas, turiu chronišką lygą astmą. Aš galiu pavyzdžiui, irgi tu, tu, pateikti informacijos, turiu informacijos apie lygą, su kuria gyvenu daugybę metų. Pacientai taip pat renka informaciją apie tas lygas, kuriomis serga. Aš lankiausi medicinos tarnyboje parlamente ir aš jų paklausiau, ar yra naujų vaistų asmai gydyti. Parodžiau lapelį lapelis daktarų klausomas e, apie naujus vaistus ir daktaras pamačiau, kaip atsispindėjo langė kompiuterio ekranas, kuriame, kuriame Google atidarytame langė jis įrašė mano vaistų pavadinimą ir pabandė apie jį rasti informacijos. Tai štai kaip informuotra gydytojai. Aš žinau, kad pacientams reikia informacijos ir nemanau, kad kas nors mano, kad pacientams informacijos tikrai pakanka. Svediškai, švediškai norėčiau dar pasakyti pasakymą. Tas žmogus, kuris nori apimti viską, negalės visko atlikti, taip mes sakome. Maničiau, kad šitą klausimą turime taip pat nagrinėti pamažu atskirais elementais. Nes aš su ponu dalį kalbėjau apie šį klausimą. Aš noriu išgirsti, kokios yra jūsų nuomonės. sakoma, kad reikia didesnės perspektyvos nutei, suteiktos į pacientus. Tai juk aš tą ir pabandžiau padaryti. Jūs galite nesutikti ir sakyti, man nepavyko to padaryti, bet aš bent bandžiau. Aš būtent bandžiau tą pacientų perspektyvą įtraukti į dokumentą. Mes turime puikią progą dabar paveikti komisiją. Mes sakėme, kad norime, kad pasiūlytas būtų peržiūrėtas, bet mes juk taip ir sakom savo dokumente. Pone Hasė sakė, kad gali būti kitokio būdų pateikti savo nuomonę ir padaryti ją žinomą. Tačiau mes tradiciškai taip ir darome. Iš pradžių pateikėme nuomonę, diskutuojame, pataisome ir panašiai. Nesakykite, kad mes turėtume renkti pranešimą savo iniciatyvą ir kad nesunkiai pasiektume dėl to sutarimą. Aš be to kitą vertus neturiu laiko laukti. Maničiau, kad tai, ką mes turime daryti, yra atlikti tą darbą, kurį dirbti buvome išrinkti. Man patiks, jeigu mes rytoj grįšim prie to klausimo, man tinka toks variantas, tačiau tik nesakykit man, kad mes turime netlikti tų pareigų, kurias atlikti buvom išrinkti. Dėkoju. Je, je de... Pirmininkė. Na, aš nemanau, kad yra koks nors nesutarimas dėl esmės, dėl to, ką jūs sakėte. Aš manau, kad mes visi sutarėme, nepriklausomai nuo mūsų politinės stovyklos, sutarėm dėl to, kad reikia pacientams pateikti visas priemonės, visa, visus informacijos šaltinius, kad jie atsakingai galėtų rinktis. Na, o grįžtant prie tų pasiūlymų, kurie buvo pateikti, galėčiau pasakyti, kad yra susiklošius tokia diskusija, dėl kurio šiandien negalim priimti sprendimo, nes mūsų labai mažai. O rytoj, jeigu spręsime, tai nereiškia, kad spręsime už pusantrų metų ir ilgiau. Tiesiog susirinks koordinatoriai ir sutars, ką norima daryti. Aš manau, kad iki rytaus ryto labai daug laiko neprarasim. Galėsim rytoj ryte išsiaiškinti, kas ir kaip, ir nuspręsim, ar leisim procesą vykti taip kaip, ar imsimės kažkokiu kitų žygių. Aš bent jau šitaip siūlyčiau. Manau, kad tai yra pats geriausias iš netobulų sprendimų. Nors suprantama, laiko trūksta ir turime dirbti negaiždami. Ponas Filner, man tinka toks variantas. Pirmininkė, ačiū. O dabar pereisim prie paskutinio mūsų darbo tvarkės klausimo šiandieną. Ir tai yra pranešimas dėl komisijos komunikato bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Žodį suteiksiu kolegai Ferrera, pranešėjai. Obrigado, senhora Presidente. Os, uh, os acontecimentos recentes. Ačiū pirmininkė. Gamtos katastrofos Madeiroje, taip pat Prancūzijoje. Audros labai aiškiai dar kartą mums visiems parodė, kad reikia svarstyti pasirengimo joms ir uh, užkardimo galimybės. Per pastarosius šešius metus ES solidarumo fondas, kurį administruoja komisija, jau 26 kartus, 62 kartus buvo panaudotas. Visos valstybės narės, kurios kreipėsi, norėjo gauti fondo pagalbą, nukentėjo nuo gamtos nelaimių. Daugeliu atveju patirta žala buvo ilgalaikė ir ją buvo labai sunku, sudėtinga apskaičiuoti reikia visą laiką turėti omenyje ne tik žmonių aukas, tačiau taip pat ir ekonominius bei socialinius patiriamus nuostolius. Todėl, kalbant apie prevenciją, reikia numatyti lėšų su tam tikra atsarga, nes e, gamtos katastrofų atvejų skaičius vis auga. Valstybės narės privalo apsaugoti savo piliečių gyvybės dirbti atitinkamą prevencinį darbą, todėl mes privalome koordinuoti savo veiksmus prevencijos rytie, demonstruoti solidarumą su valstybėmis narėmis ir palaikyti vieni kitus. Komisijos komunikatas numato svarbius pasiūlymus siekiančių tikslų įgyvendinti ir šiame pranešime mes siekiame dar šiek tiek daugiau nei komisijos pasiūlymai. Komisija siūlo savo komunikate keletą priemonių įgyvendinti. Prieš tris mėnesius komunikatas buvo paskelbtas, tačiau kol kas dar konkrečių žingsnių nebuvo imtasi. Aš kreipiausi tiek raštu, tiek žodžiu į komisiją. Norėčiau padėkoti komisijai, kad atsinti į mūsų posėdį savo atstovą iš saugos nuo gamtinių nelaimių generalinio direktorato. Dėkoju iš anksto už jo paaiškinimus, tačiau, kaip jau minėjau, komunikate kalbam apie tris pagrindinės kryptis veiklos ir iki šiol dar jos neįgavo konkretaus pavydalo pateikiama tik tai bendra informacija apie katastrofas, kalbama apie tai, kad reikia kaupti informaciją, taip pat e, kalbama apie e, tam tikrų rizikų įvertinimą valstybėse narėse gamtinių nelaimių atžvilgių ir remianti šios studijos rezultatais parengti tam tikrą žemėlapį labiausiai pavojingų ir galinčių nukentėti nuo gamtos nelaimių vietovių Europoje siekiant užtikrinti geresnę katastrofų prevenciją. Savo paskutinį klausimą gavau atsakymą, tai yra dėl šios mokslinės studijos ir man pranešė, kad šiuo metu ši mokslinė studija yra rengiama ir iki birželio mėnesio jau turėtų būti parengta. Taigi tam tikros informacijos jau turime. O kalbant apie tarpusavę paramą ir solidarumą, reikia paminėti, kad e, būtina numatyti konkrečias priemonės. Pranešime kalbama apie informacijos keitimosi tinklą, siekiant užkirsti kelią gamtinėms nelaimėms. Taip pat e, siūloma šiek tiek daugiau nei e, numato komisijos komunikatas. Mes turėtume prisidėti prie šio informacijos tinklo e, kūrimo, tačiau didžiausią indėlį turėtų įnešti vietos valdžios institucijos, kurios galėtų komisijai suteikti tikslesnės informacijos apie tam tikrus ypatumus susijusius su gamtinėmis nelaimėmis būdingus jų regionams. Tačiau šią linkme reikia dar nemažai padirbėti. Taip pat būtų galima į šį darbą įtraukti ir socialinės organizacijas. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į gamtinių nelaimių katastrofų apimtis ir mastus ir reikia nepamiršti, kad kai kurias nelaimės sukelia taip pat ir žmogaus veikla. Todėl mes privalome atitinkamai koordinuoti veiksmus su pramonės įmonėmis, užtikrinti pakankamą rizikos valdymą, taip pat ir erdvinio planavimo srityje ypatingai pažeidžiami šiuo atžvilgiu yra atokiausi regionai. Europos Sąjunga turi numatyti taip pat ir tam tikrus finansinius išteklius bei priemonės, jau dabar egzistuojančios priemonės anglos politikos, regioninio vystimo politikos kontekste bei E, kitose politikos rytise turėtų būti geriau koordinuojami ir gerinami. Galima kalbėti apie visą prevencinių priemonių sąrašą, kuris pateikiamas pranešime, kurioms turėtų būti numatytas prioritetinis finansavimas, pirmiausiai turint omenyje tas valstybės narės, kurios labiausiai nukentėjo nuo katastrofų per pastarosius metus, kuriuose buvo daugiausiai aukų siūloma sukurti tvirtą finansinį pagrindą, siekiant finansuoti šį priemonių sąrašą, savami suprantama, visoms priemonėms finansavimo nepakaks, tačiau reiktų nusistatyti aiškius prioritetus ir finansuoti svarbiausius. Taip pat egzistuoja ir tam tikros padidintos rizikos sritis, kuriuose siūloma įgyvendinti įvairias skirtingas priemonės. Galima kalbėti apie rizikingesnius regionus, kuriuose, pavyzdžiui, veikia daug, yra daugiau pramonės infrastruktūros kur e, reikia daugiau pastangų koordinuojant e, komisijos ir valstybių narių tarpusio veiksmus. Komisija turi atitinkamai prie šių rizikingesnių regionų poreikių arba ypatumų pritaikyti savo parengtas programas. Taip pat turime atsižvelgti ir į retai apgyvendintų teritorijų arba labiausiai nutolusių ES regionų ypatumus, siekiant juos geriau apsaugoti nuo gamtinių nelaimių arba vykdyti geresnį prevencinį darbą. Valstybės narės čia taip pat turėtų labiau koordinuoti tarpusavyje vykdomus veiksmus. Be to reikia imtis atitinkamų veiksmų vietinių ir regioninių lygmenių, siekiant e, geriau koordinuoti atitinkamus pastangas e, mokslinių tyrimų srityje ir nepasi, neapsiriboti vien tik tai mokslinio tyrimų centru, apie kurį kalbama komisijos komunikate ir kuriam taip pat tenka labai svarbus vaidmuo šiame darbe. Svarbu taip pat vykdyti atitinkamas prisitaikymo prie ekstremalių klimato sąlygų priemonės kaimo vietovėse ir miesto vietovėse bei pasirinkti tinkamą požiūrį siekiant užkirsti kelią gamtinėms katastrofoms, atsižvelgti atskirų valstybių narių ar regionų skirtingą situaciją, siekiant tą situaciją kaip įmanoma labiau suvienodinti. Pirmiausiai reikia skirti daugiausiai dėmesio prevenciniai veiklai tose valstybėse narise ir regionuose, kuriuose dėl jų ekonominės padėties kitų aspektų egzistuoja didžiausia rizika susilaukti gamtinių nelaimių. Šios veiksmus reikia vykdyti sanglaudos politikos kant kontekste ir kiekvienoje valstybėje, kiekviename regione mažiausias pajamas turintys gyventojai, skurdžiausi regionai dažniausiai labiausiai nukenčia nuo gamtinių nelaimių. Pranešime taip pat kalbama apie specifines e, katastrofas konvergenciniuose regionuose. Europos parlamentas jau yra priėmęs atitinkamas rezoliucijas šiuo klausimu, kuriuose reikalaujama ir siūloma įsteigti atitinkamą stebėsenos tarnybą, kuri leistų sustiprinti miškų apsaugą, geriau kovoti su miškų gaisrais. Norėčiau padėkoti baigdamas visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo, teikė savo pataisas ir pasiūlymus. Taip pat noriu padėkoti už regionų komiteto, regionų plėtros komiteto, žemės ūkio komiteto narių indėlį. Mes taip pat atsižvelgėme ir į anksčiau E, priimtas parlamento rezoliucijas, į kurias atinkamos kitos institucijos taip pat dar nebuvo atsižvelgusios. Ačiū. Dėkuoju. Tai irgi pranešimas ta tema, kuris sulaukia visuotinio susidomėjimo. Norėčiau perduoti žodį pra... šešėliniam pranešėjui. Edita Estrela pirmoji pasisakys. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų, tema labai aktuali, labai svarbi. E, komisija savo komunikatą parengė pačiu laiku. Pranešimas yra išties labai reikšmingas. Norėčiau pasveikinti e, pranešėją už atliktą darbą. Norėčiau taip pat pridurti, kad tai yra ta tema, kuri yra ir anksčiau, ankstesnėse diskusijose nagrinėta. vyko diskusijos Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Madeiroje, konkrečiai Prancūzijoje, Ispanijoje tų klausimų yra kilę, tačiau trečiosios šalis taip pat tą klausimą kelia. Taigi tema yra išties aktuali visiems, nes ta problema nuolatos kartojasi, šis klausimas nuolatos keliamas. O kągi darome mes? Mes bandom ieškoti sprendimų. Mes bandome pasirinkti teisingą politiką ar teisingas politikas, kurios padėtų mums išvengti nelaimių. Kadangi nuolatos jų išvengti nepavyksta, turime būti tikri, kad turėsime reikiamus išteklius ir priemonės, jeigu ta nelaimė įvyktų, kad būtų galima išvengti pačių blogiausių dalykų, kad būtų galima išvengti e, kuo didesnių mastų sugriovimų, e, nuniokojimų, mirčių. Dažnai tos sėkinės nelaimės yra susijusios su klimato kaita. Kartais, tiksliau, matome dabar, e, kad tų sėkinių laimių bus vis daugiau ir kad jos nusineš vis daugiau gyvybių, dėja, kaip be būtų gaila. Europos Sąjungoje nedaug kas buvo šiais klausimais nuveikta. Norėčiau priminti, kad aš Envi komitete buvau pranešėję šiuo klausimu 2006 metais. Tuo metu mes sakėme, kad, na, yra būtina užtikrinti, kad mes turėtume apsaugos mechanizmus, kurie būtų parengti, kad būtų galima užtikrinti geresnę koordinaciją tarp valstybių narių ir kad būtų daugiau investicijų, kad būtų įvairių kitų priemonių. Jų buvo pasiūlyta. Pranešėjas ir toliau ir dabar siūlo tas pačias priemonės. Kodėl? Todėl, kad nedaug kas buvo nuveikta nuo to 2006 metų dokumento. Nepaisant to fakto, kad Europos parlamentas nuolatos reiškia susirūpinimus dėl, daly, dėl šitų dalykų ir reiškia tam tikras iniciatyvas. Pavyzdžiui, 2006 mes siūlėme uh, įkurti um, stebėsenos centrą, kuris stebėtų dikumėjimo procesus ir teiktų rekomendacijas. Europos komisija paskelbė komunikatą, sakydama, kad toks stebėsenos centras būtų labai naudingas. Tai štai ir tiek. Visą tai buvo pavadinta puikia idėja, dėja niekas tos puikios idėjos neįgyvendina. Klimato kaita reiškia, kad gali prasidėti ir dažnai ištikti mus didžiulės sausros, dėl kurių kils miškų gaisrų. Tas sausras gali pakeisti smarkus lietus ir kad tie reiškiniai, pagal prognozes matome, dažnės. Norėčiau sakyti, kad dalis Europos tikenčia nuo sausrų. Tačiau vis dažniau tų reiškinių pasireiškia ir centrinėje Europoje, ne tik pietų. E, gaila, tačiau nutiks taip, kad grįšiu po atostogų rugsėjį ir vėl teks tvirtinti rezoliucijas. Vėl kalbėsime apie miškų gaisrus. Vėl deklaruosime savo gerus ketinimus, sakysime, reikėjo dirbti daugiau, reikėjo dirbti geriau ir panašiai. Aš teiksiu siūlymą dėl miškų gaisrų taip pat. Manau, kad mums reikia direktyvo šią temą. Europos parlamentas jau tą yra rekomendavęs. Europos ekspertų grupė užsimanti gaisrų klausimais ir miškų klausimais irgi kreipėsi į mus ir klausė, ar atsiras tokia direktyva. Tai būtų naujas dalykas. Mes turime direktyvą dėl potvinių, tai kodėl negalėtume turėti direktyvos dėl miškų gaisrų? Turime pabrėžti taip pat informavimo kampanijų vaidmenį. Tos kampanijos turėtų būti skatinamos, kad būtų galima padidinti prevenciją ir kad būtų galima skleisti gerą praktiką. Reikėtų tą gerą praktiką keistis ar valstybių narių. Dar vienas dalykas, kurį turiu paminėti. Suprantama, tarybai tenka tam tikrą atsakomybę. Svarbu, kad būtų padaryti pakeitimai susijęs su, su solidarumo fondu ir panašiai, kad būtų galima juo lankščiau pasinaudoti. Mes norėtume, kad taip ir atsitiktų, nes iš tiesų yra labai svarbu, kad solidarumo fondą būtų galima panaudoti prireikus tiems, kas nu, nukentėjo nuo stikinių nelaimių. Tai tikrai svarbus dalykai. Kai dėl naujų technologijų, naujų informacijos technologijų, susijusių su geografiniais tam tikrais duomenimis susijusiais su potviniais ir panašiai. Ta informacija yra labai svarbi. Manyčiau, kad miškų gaisrai, miškų apsauga turėtų būti taip pat įtraukti į tam tikras duomenų bazės. Aš manau, kad turėtų būti numati tam tikri draudimai taip pat. Reikėtų taip pat uždrausti keisti žemės paskirtį, reikėtų įpareigoti žemės įgyjusius miškus atsodinti, kai to reikia. Natura 2000 zona turi būti taip pat tvarkoma žymiai atsakingiau negu iki šiol. Tai štai, visa tai yra siūlymai, priemonės, apie kurias jau buvo kalbėta ir ne kartą tos problemos reikalauja netidėliotinų sprendimų. Visos valstybės narės turėtų privalėti sudaryti rizikos žemėlapius, kur būtų pažymėtos tos zonos, kuriams daugiausiai kyla potvinių ir miškų gaisrų pavojus. Dėkui, pirmininkė. Ačiū. Ačiū už jūsų poziciją. Ji man atrodo įdomi ir tikrai labai svarbi. Dabar norėčiau suteikti žodį Džamarija Ugas. Prašau. Grazie, prezidente, grazie, Korin. Vorrei... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Žao Ferrerą už puikų jo nuveiktą darbą Tačiau mes mus šiek tiek varžo, e, varžė paskutinės plenarinės sesijos laikas, ten buvo tiek pasisakymų dėl Madeiros, dėl Kanarų salų, dėl, e, dėl Prancūzijos ir apie tai kalbėjo ir mano kolegą François. Mhm. Ir iš tiesų gali atsitikti taip, kad tos stichinės nelaimės rytoj ištiks visai kitus regionus. Ir reikia pabrėžti, kad tokie reiškiniai pasitaiko vis dažniau. Ir todėl mes turime pas, aiškiai pasakyti, kad tokios panašios, panašių teisės aktų iniciatyvos turėtų būti vertinamos pakankamai, kaip pakankamai svarbios ir kad mes turime stengtis, kad būtų įgyvendintos tos nuostatos, kurios atsispindi tose dokumentuose. Taip pat mums reikia nepamiršti, kad siekiant gyvendinti tas nuostatas mums reikia atitinkamo finansavimo, nes tos lėšos, kurios dabar yra neskiriamos, jos ateityje dar pabranks du ar tris kartus, kai mums reikės mokėti už žalą, juk mes turime suvokti, kad čia kalbame apie ateities investicijas, o ES turėtų sugebėti uh, investuoti į ateitį. Taigi manau, kad mes turime veikti šią linkmę. Taip pat norėčiau pateikti dar vieną pamastymą. Šiame dokumente atsispindi daug esminių punktų, yra daug dalykų, kurie primena ankstesnį dokumentą, tačiau yra labai svarbu, kad būtų e, ne tik atitinkamos nuostatos ar taisyklės tvirtinamos, bet kad būtų inicijuojamos atitinkamos programos, kurios įtrauktų įvairias viešas institucijas. Ir aš taip pat e, norėčiau pateikti atitinkamą pasiūlymą konkrečiame pakeitime. Norėčiau pasiūlyti, kad būtų privaloma, kad, kad būtų priva, sukurtas privalomas privaloma priemonė, kuri padėtų užkirsti kelią tokioms stichinėms nelaimėms, kad kiekviename namų ūkyje, kiekvienoje, kiekviename rajone, kiekvienoje provincijoje į biudžetą būtų įtrauktas, e, įtraukta eilutė skirta prevencijai taip, kad atitinkamos e, vietos ar regioninės valdžios institucijos e, sąmoningai suplanuotų lėšas, kurios padėtų apsaugoti tą regioną ar tą sritį. Tai nebūt, aišku, tos lėšos nepadėtų, pavyzdžiui, išvengti žemės drebėjimo. Kaip jau buvo pasakyta, dažnai vyksta potviniai, patvinsta upės. Tačiau jeigu būtų daromos atitinkamos užtvankos, tai tuomet išvengtumėme tam tikrų potvinių ir jų pasiekmių. Taip pat norėčiau pasakyti dėl stebėjimo, sausrų stebėjimo institucijos. Nemanau, kad tai nebūtų prasminga, tačiau būtent šiame kontekste manau, kad nėra tikslinga apie tai kalbėti. Norėčiau priminti e, kolegoms, kad mes jau esame numatę diskusiją siekdami aptarti tarybos ir parlamento reglamento pasiūlymą dėl GNSS stebėjimo programos. Ir toje programoje jau yra numatytos įvairios konkrečios priemonės, ypač pirminiai tos programos įgyvendinimo fazai. Ir manau, kad yra labai svarbu vykdyti tokį stebėjimą. Jeigu būtų skirta atitinkamai lėšų, mes galėtume imtis atitinkamų priemonių. Dėkoju. Ja. Monsieur Michael Tremopoulos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ačiū pirmininkė. Ši tema yra labai svarbi. Pono Ferreiros pranešimo projektas yra parengtas puikiai. Jis apriepia visus svarbiausius klausimus susijusius su žemėtvarkos dalykais, dirbožėmio naudojimo, ekosistemų atstatymo, dirbožėmio erozijos užkirtimo, taip pat e, rizikingų rajonų kartografinių žemėlapių sudarimo ir kitus dalykus apima. Tekstą būtų galima papildyti šiais aspektais. Pirmiausia, reiktų pasirinkti bendrą metodologiją sudarant rizikingų teritorijų kartografinius žemėlapius. Reiktų nustatyti tam tikrus minimalius privalomus kriterijus, kuriais vadovaujantis kartografiniai žemėlapiai turi būti sudaromi tam, kad sistema iš tikrųjų būtų veiksminga. Todėl mes pritarėme pasiūlymui numatyti atitinkamą finansavimą gamtinių nelaimių prevencijai nuo 2013 metų. Taip pat norime, kad griežčiau būtų vertinamos atitinkamos nacionalinės programos bei e, griežtesnė kontrolė ir priežiūra vykdytų Europinės institucijos kontroliuojančios Europinių lėšų naudojimą šiems tikslams. Galbūt būtų galima numatyti ir tam tikrus saugos reikalavimus, E, tiksliau saugiklius tam tikrus numatyti e, lėšų panaudojimo srityje. Pavyzdžiui, numatant galimybę pareikalauti gražinti pusę panaudotų lėšų, jeigu bus nustatyta, jog jos buvo panaudotos netinkamai. Atitinkamas pasiūlymas jau buvo pateiktas finansuojant e, nuo gaisrų e, nukentėjusių teritorijų atkūrimą pietų Europoje. Mes pateikėme pasiūlymus, kaip pagerinti tekstą tose vietose, kur kalbama apie žmogaus veiklą sukeliančią katastrofas. pavyzdžiui, pataisos skirtos žemės ūkio paskirties keitimui, žemės ūkio e, naudmenų paskirties keitimui e, bei atitinkamus pasiūlymus pateikėme susijusius su miškų atsodinimu. kalbėdami apie užtvankas, e, turime paminėti, kad tos užtvankos turi būti atitinkamo dydžio, e, tai yra mažos, nes didelės užtvankos sukelia daugiau problemų nei atneša naudos. Kalbėdami apie katastrofų prevenciją, turėtume aiškiai pabrėžti, kad egzistuoja grįžtamasis ryšys tarp katastrofų prevencijos ir reagavimo į katastrofų pasiekmes. Iš esmės pranešimas iš tikrųjų labai geras, ponė Janu Kadakis dabar. Ačiū labai. Norėčiau perskaityti atitinkamą ECR frakcijos šešėlio pranešėjo pareiškimą. Pirmiausiai dėkoju ponui Ferreirai už jo pranešimo projektą, komisijos pateiktas pasiūlymas. Iš tikrųjų, kreipia dėmesį į tai, kad gamtinės katastrofos e, kyla pačios savaime arba dėl žmogaus veiklos. Todėl svarbu užkirsti joms kelią ir parengti piliečius e, toms katastrofoms, jeigu neįmanoma jų užkardyti. Reikia daugiau dėmesio skirti prevenciniai veiklai. Ir veiksmai bendrijos lygmenių turėtų papildyti nacionalinių lygmenių įgyvendinamas priemonės. Mano nuomonė pranešimo projektas siekia daugiau nei papildyti nacionalinių lygmenių numatytus veiksmus. Bendrijos požiūris psichinių nelaimių prevencijos srityje turėtų būti skirtas jau egzistuojančių politinių priemonių veiksmingumui padidinti, siekiant užkirsti kelią gamtinėms nelaimėms. Pavyzdžiui, numatant atitinkamas naujas finansavimo priemonės, kaip siūlo pranešės. Todėl pirmiausiai reikia atkreipti dėmesį į atskirų valstybių narių atsakomybę ir bendryjų lygmenių galima tik tai papildyti nacionalinių valstybių lygmenių vykdomus veiksmus. Ačiū, Ester Ramos Garcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad nebuvau čia nuo diskusijos pradžios, tačiau Žemės ūkio reikalų komitete irgi vyko diskusijos, kur būtinai turėjau dalyvauti. E, o kaip žinia, vienu metu būti dviejose vietose nemoku. Noriu padėkoti ponui Ferreira už puikų pranešimą. Jis pabrėžia būtinybę e, susijusia su bendradarbiavimo gerinimu, ar tai būtų europinis, ar regioninis, ar nacionalinis. Tai padėtų geriau užkirsti kelią psichinėms nelaimėms, nes jos neapsiriboja viena kokia nors valstybė, nesustoja jos pasienyje. Jeigu vyksta stikinė nelaimė, paprastai nukenčia ne vienas regionas. Ir, pavyzdžiui, jeigu vyksta kokia nors tikinė nelaimė Ispanijoje, jos saidų galima pajusti ir Graikijoje. Ir būtinai tokiems dalykams reikia turėti reikiamus fondus, reikiamus išteklius, lėšas, kad būtų galima vykdyti reikiamas prevencijos priemonės, nediskriminuojant jokio pramonės sektoriaus. Bendradarbiavimas turi būti stiprinamas visose srityse, jis turėtų taip pat pasireikšti ir koordinavimo gerinimu tarp atskirų ES programų, kurių jau yra regioninių ar nacionalinių lygmenių. Pavyzdžiui, kalbant apie prevencijos, gaisrų prevencijos priemonės, žinome, kad egzistuoja daug e, susiskaldimo, daug padrikų priemonių, tai turi baigtis, jos turi būti tinkamai koordinuojamos. Pritariu pranešėjų mintims ir ketinu teikti pakeitimų. Tai juos apibendrinimą galėčiau pasakyti tiek. Manau, kad reikia atsižvelgti visą tai, kas buvo nuveikta anksčiau, ką darė Europos parlamentas. Reikia pasiūlyti, kad atsirastų direktyva, kur kalbama apie sausras ir jų padarinius. E, taip pat svarbu, kad jinai būtų kažkas panašaus kaip e, direktyva susijusi su potviniais. Svarbu kalbėti apie visiems bendras problemas, svarbu turėti sistemą, kuri padėtų e, spręsti psichinių nelaimių e, problemas. Pavyzdžiui, reikėtų turėti, tarkime, gaisrų, taip vadinamai, protokolą. Žemės ūkio darbuotojai, ūkininkai pirmiausia turi būti atsakingi už savo aplinkos saugumą. Jie turi vykdyti žemės ūkio veiklą taip, kad žemės ūkio produkcijos nepritrūktų ir kad žmonės nepaliktų kaimo. Jeigu įvyktų priešingai, susidurtume su ekologinė katastrofa e, iš karto. O kalbant apie miškus, reikia pasakyti, jog svarbu turėti europinę politiką, kad būtų galima geriau užtikrinti miškų e, išteklių valdymą ir apsaugą. Taip pat svarbu kovoti su klimato kaita ir žinome, kad a, miškai tam padeda. Turime tinkamiau saugoti savo miškus ir geriau vartoti jų išteklius. Kai dėl klimato kaitos ES tam skiria daug dėmesio, Europos parlamente buvo nagrinėta daug pranešimų susijusių su kova su klimato kaita. ES turi turėti labai aišku finansinį instrumentą, kad būtų galima uh, E, leisti įvairiems sektoriams prisitaikyti taip, kad būtų galima kuo geriau užkirsti kelią stikidėms nelaimėms ir klimato kaitai. Aš manau, kad negalime teikti, kad mūsų tos nelaimės neištiks. Riska dėja, rizika dėja tenka visiems. Atleiskite, kad šiuo svarbiu pranešimu pasisakiau taip ilgai. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dabar uh, komisijos atstovui žodis. Prašau. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija taip pat norėtų padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonę. Dėkojame Europos parlamentui, kuris nekartai yra rengęs nuomonės e, prevencijos klausimais. Europos komisijos nuomonė šiuo klausimu e, yra dviejopa. Viena vertus svarbu reaguoti į vykusias nelaimės, tačiau kita vertus svarbu galvoti apie šių nelaimių prevenciją. Tad e, plėtoti labiau siekiama yra solidarumo aspektą. Ir taip pat stengiamas įskatinti atsakomybės jausmą, kad būtų geriau užkerstamas kelias sėkmėms nelaimėms. Komisija yra parengusi visą eilę veiksmų, juos paminėjo pranešėjas, yra dirbama e, klausimų susijusių su tuo, kaip, susi, kaip sužinoma susitiktimis nelaimėmis, analizuojama rizika. Pranešės taip pat pabrėžė, kad mes norime daryti viską, kad prevencija būtų labiau integruota į e, turimus finansinius instrumentus. Mes pradėjome studiją visai neseniai dėl svarbiausių e, prevencijos priemonių instrumentų. Mastome apie tai, kad reikėtų nustatyti aiškesnę sąsąją tarp finansinių instrumentų ir nelaimių prevencijos. Čia turime parengti procedūras ir metodologiją, kurios leistų efektyviai sutelkti reikiamus išteklius vietos ir regioninių lygmenių. Galiausiai komisija taip pat dirba miškų klausimų. Europos komisija kovo pirmą dieną paskelbė žalėje knygą dėl miškų apsaugos ir pateikė informaciją apie miškus Europos Sąjungoje. Ši žalioji knyga padės e, rasti visą eilę sprendimų, kad būtų galima parengti atskirą politiką šiais ryčiai. Kai dėl stebėsenos centro, sausrų stebėsenos centro, apie kurį kalbėjo kai kurie parlamento nariai, bendra, komisijos moks, bendrasis mokslinio tyrimų centras dirba e, šiuo stebėsinio centro kūrimo klausimu. E, tikslas e, to centro, kurio prototipas jau buvo parengtas, bus atlikti prevencijos darbą, priežiūros darbą ir problemų aptikimo darbą. Ačiū ponė pirmininkė už suteiktą žodį ir dar kartą ačiū pranešėjai už parengtą nuomonę. Pirmininkė, dėkoju ponė Diulenuo. Ponui Ferreira perduodu žodį ir dar kartą dėkoju jam už puikų pranešimą, e, kaip minėjo ir visi kiti pasisakiusiai kolegos. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų pasisakymus. Manau, kad mes dar turėsime galimybę toliau diskutuoti apie įvairius šios temos aspektus, taip pat galėsime daryti pakeitimus, bet bet kokiu atveju dėkoju už jūsų pasisakymus iki šiol ir norėčiau pasakyti, kad aš esu atviras pasiūlymams raštu. Arba pasiūlymus, kuriuos jūs išsakysite ateities posėdžiuose. Dabar paliesiu keletą klausimų, kurie buvo užduoti. Uh, ypač man svarbus vienas dalykas, kas yra vienas esminių punktų šiame pranešime. Mes galime e, užkirsti kelią stichinėms nelaimėms, tačiau mes negalime užkirsti kelio įvairiems gamtos reiškiniams, ekstremaliems gamtos reiškiniams ir tie ekstremalūs gamtos reiškiniai nebūti, nebūtinai iššaukia stichinės nelaimės. Tie gamtos reiškiniai, jie egzistavo visą laiką, jie egzistuos ir ateityje. Galbūt ateityje jie dar labiau padažnės, nes jau ir dabar jie yra dažnesni. Tačiau tokie ekstremalūs gamtos reiškiniai neturėtų virsti stichinėmis nelaimėmis. Tai čia mes turėtume veikti Toliau dėl sausros direktyvos ir dėl miško gaisrų direktyvos. Manau, kad būtų tikslinga e, koncentruotis į konkrečias priemonės, e, kaip būtų galima kovoti su tokiomis stichinėmis nelaimėmis. Kalbant apie sausras, čia galbūt yra nuomonių skirtumas. E, komisija jau matyt yra suplanavusi steigti atitinkamą stebėjimo agentūrą, tačiau pagal išsakytus pasiūlymus mes galbūt galėtume e, artimiau, glaudžiau padiskutuoti apie tai, koks turėtų būti e, tokios agentūros tikslas Toliau dėl miškų gaisrų aš nenorėčiau siūlyti direktyvos, tačiau manau, kad čia reikalinga komisijos iniciatyva dėl miškų gaisrų ir dėl miškų kirtimo. Ta taip pat paminėjo kai kurie kolegos. Daugelį valstybių narių iš tiesų yra didžiulė, didžiulė problema, kalbant apie miškų tvarumą, nes vis daugiau iškertama miškų, o, o ir jų neatsodinama tiek, kiek yra iškertama. Tai yra iš tiesų labai svarbi problema, bet to dar prisideda prie, prie to dar prisideda e, miško įvairios lygos ir kenkėjai, kurie e, naikina e, florą miškuose. Ir taip pat, aišku, mes turime kreipti didelį dėmesį į bio įvairovę, e, taip pat stengtis apsaugoti e, regionui būdingas gyvūnų ir augalų rušis ir, aišku, stengtis išvengti ateities stichinių nelaimių. Toliau dėl finansavimo. Apie tai kalbėjo kolegė iš ACR e frakcijos ir buvo pasakyta, kad mes pasiūlėme naują finansavimo priemonę. Norėčiau tai, tą paneigti. Mes nesiūlome jokio, jokios naujos finansavimo priemonės. Galbūt kai kuriems kolegoms taip atro, atrodo, kad to reiktų, tačiau kol kas nuomonės dėl šio klausimo dal išsiskiria. Aš tiesiog tik tai norėjau pasiūlyti, kad atitinkamos prevencinės priemonės būtų atitinkamai finansuojamos ir būtų remi, remiamasi. Remia atitinkamomis programomis. Tačiau dėl to aš dar norėčiau konsultuotis e, su kolegomis ir manau, kad mes turime būtent čia remtis jau egzistuojančiomis priemonėmis ir programomis. Ir tam reiktų skirti finansavimą atsižvelgiant į stichinių nelaimių prevenciją. Tokia nuomonė nekvestionuojama mano pranešime. Taip pat e, aš pabrėžiu, kad, kad stichinių nelaimių prevencija yra valstybių narių kompetencija, tik mes siekiame stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, bet tai ir turėtų ateityje likti valstybių narių kompetencija. Taip pat buvo paminėtas žemės ūkio ir ūkininkų vaidmuo. Kaip jau minėjau, aš turėjau galimybę susipažinti su vienu Žemės ūkio komiteto pranešimu, galėjau juo pasiremti. Aišku, žemės ūkis vaidina svarbu vaidmenį ir aiškinamoje dalyje aš aiškiai tą ir pabrėžiu. Kalbu apie bendrosios žemės ūkio politikos E, poveikį stichiniams nelaimėms ir kad e, toje formuojant tą bendrą žemės ūkio politikai tai turėtų būti atsižvelgta. Ir e, taip pat reikia paminėti ir tokią problemą, kad e, kaimo vietovės dažnai yra paliekamos, e, iš jų kraustosi žmonės. Taigi į šios problemos sprendimą reikia įtraukti įvairias politikas ir ypač bendrą žemės ūkio politiką. Keli kolegos taip pat paminėjo tokį dalyką. Programavimo priemonės turėtų numatyti skyrių skirtą prevencijai tai atitinka valstybių narių kompetencijos principą, todėl mes taip pat rekomenduojame, kad programavimas būtų atitinkamai rengiamas ir į jį jau būtų įtrauktos atitinkamos lėšos. Taip pat buvo pasakyta, kad reikia patikrinti, ar skiriamos lėšos yra naudojamos racionaliai. Tai iš tiesų vertinga pastaba, kolegos tą minėjo jau ir praėjusios savaitės diskusijose. Aš e, taip pat norėčiau pabrėžti, kad iki šiol egzistuojančios egzistuojantis mechanizmai numato taip pat ir atitinkamos e, kontrolės priemonės. Tai yra, ar e, reikia tikrinti, ar tikslingai panaudojamos lėšos ir tai jau yra daroma. To nereiktų pamiršti. ir kadangi mes kol kas nesiūlome naujos finansavimo priemonėms, o siūlome remtis jau egzistuojančiomis ir iš jų e, finansuoti fina, e, prevencinės priemonės. Tai reiškia, kad mes iš tiesų turime e, pasinaudoti atitinkamomis kontrolės priemonėmis, kaip panaudojamos tos lėšos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad aš esu pasirengęs reaguoti jūsų pastabas aš atsižvelgiau tai, kas buvo šiandien pasakyta, laukiu ir tolimesnių jūsų pastabų raštu. Manau, kad galutinis terminas jau buvo paminėtas, man atrodo, tai yra 22 diena, taigi iki tos dienos aš lauksiu jūsų pasiūlymų. Ačiū. Merci, Dėkoju. Ir tai yra puikus perėjimas į mūsų posėdžio užbaigimą. Kovo 22 dienos vidurdienis yra galutinis terminas pakeitimų teikimui. Ir mes posėdžiausime dar kartą iki plenarinio posėdžio. Dėkuoju visiems, kurie šį ilgą posėdį sėkmingai atlaikė. Visiems gero vakaro ir sustiksim rytoj.